is closed. Okay, very good. Okay. Uh, so, liebe Kollegen und Kolleginnen, wir können jetzt an. Mėly kolegos, galime pradėti posėdį. Mūsų viešne pagaliau surado paslėptą salę, kur mes čia slepiamės. Nemanau, kad bus norinčių keisti darbo tvarkę. Jeigu ne, tai tada pirmininko pranešimai dabar. Vienintelį dalyką tik tai pasakysiu, koordinatorių e, sustikimas dar šią savaitę vyko, neįlinis posėdis buvo sušauktas. Norėjome išsiaiškinti, ar vis dar sustikimą rengiame Atenuose ar ne, nes buvo norėta atidėti vizitą. todėl kad tą dieną, kai buvome matę vykti Atenus, kad susitiktume su profsąjungos atstovais 9 val. ryto, e, buvo numatyta 24 valandų streiką e, organizuoti Graikijoje. 2 milijonai darbuotojų iš viso yra apimti tų dviejų profsąjungų, kurios organizuoja streiką. Tai dabar su koordinatoriais pasitarėme ir e, balsavome demokratiniu būdu. Galiausiai daugumos balsavimu nusprendėme mėnesį atidėti šią kelionę. Todėl į Atenus dabar vyksime kovo 22-23 dienomis. Šis vizitas mums yra vis dar svarbus, niekur jo svarba neprapuolė. Tikimės, kad susitiksime su partneriais iš Graikijos. ir e, tikiuosi, kad e, gerų rezultatų šis susitikimas e, duos. Tikiuosi, kad ne, ne, neteks mums vykti į Atenus ir įstrikti kažkur tai e, ir stebėti naujienas apie susidūrimus tarp streikuotojų ir valdžios. Nenorėčiau, kad Europos parlamento atstovai įsitrauktų į šį konfliktą, kuris yra iš esmės veiksmų nesusijęs. Dabar ponia Helena Kores Kual iš komisijos šiandien atrado laiko mums pristatyti pranešimą. Mes norime didinti ES konkurencingumą bei gyvendyti Europą 2020 strategiją, skatinti inovacijas bei investicijas į užimtumą bei į ekonominį augimą. Tai apie tai šiandien ir kalbėsime. ir ko gero ši strategija nebejotinai susilauks sėkmės. Reikia, kad bent jau sugebėtume atkurti tinkamą ekonominio augimo lygį. Jeigu ne, tai tada ne tik, kad strategija niekam nereikalinga bus, bet ir apskritai sudėtinga mums bus savo įsiskolinimą sumažinti. Ir euro krizė ilgalaikiu laikotarpiu nebus ištesta ji ko gero vilksis mums ilgus dar metus iš paskos ir e, nieko gero nebus. Tai e, maždaug toks bus pranešimas. Na ir dabar nepaisant to, kad jau ketvirtadienį po pietų šis pranešimas rengiamas, džiaugiuosi, kad vis dėlto yra dar kolegų dalyvaujančių salėje. Dabar, ponė Flores, skirsiu jums 10-12 minučių, kad apžvelgtumėte situaciją ir po to klausimų atsakymai bus. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju. Bet tiesą sakant, mūsų būstinė yra gana toli nuo šio pastato ir be to dar pagrindinis įėjimas uždarytas, taigi mes pasiklydome pastate. Na, bet kuriuo atveju dėkoju. Manau, kad tai yra puikia galimybė, labai savalaikė diskusija. Ir turiu pasakyti, kad komisijos požiūrių dabar reikėtų, e, kaip pirmininkas sakė, pateikti trumpą įvadą, nes šiaip jau tai labiausiai mus domina jūsų nuomonė, ką jūs pasakysite. Aš puikiai suprantu, kad e, parlamentarai norėtų akcentuoti tam tikrus prioritetus, pabrėžti, kurį jūs išvelgėte silpnasias vietas ir be abejo tai labai yra naudinga, norint uh, pastumėti prieki Europą 2020 darbo tvarkės vykdymą. Taigi aš pasistengsiu kalbėti nelabai ilgai, o toliau būsiu pasiruošusi klausyti jūsų ir pakomentuoti jūsų pasisakymus. Kaip pirmininkas sakė, mes e, parengėme labai ambicingą strategiją, vadinamąją Europos strategiją 2010 metams, e, bet aš tiesą sakant, labiau norėčiau kalbėti ne apie pavadinimus, o apie turinį, apie tas politikas, kurios bus įgyvendinamas. Taigi manau, kad turėtumėm daugiausiai dėmesio tam ir skirti, nes kartais sudaro įspūdis, kad iš tikrųjų tiek daug iniciatyvų, tiek daug skambių pavadinimų, kad žmonės tiesiog pasimeta tarp jų. Taigi aš manau, kad e, jeigu daugiau dėmesį sutelktumėm būtent į turinį, į esmę, tai pamatytumėm, apie ką iš tikrųjų šnekam, pamatytumėm, kad visos šitos iniciatyvos galų galiai yra e, suderintos tarpusavį, viena kitą papildo. Ir būtent taip reikėtų vertinti šios pasiūlymus. Taigi, kokia yra situacija ir kur mes galime žengti toliau? Akivaizdu, kad krizė dar nesibaigė. E, realiai ekonomika tik dabar ima gerėti, bet kol kas dar jos būklė yra trapi ir be abejo, jai grėsia dar daug įvairiausių pavojų, taigi yra pozityvių poslinkių, tačiau vien to nepakanka, jeigu mes prognozes remsime ir grįsime tik tai dabartinėmis uh, politikomis, tai ko gero uh, ekonomikos atsigavimas bus labai toksai trapus, labai lėtas, labai neženklus ir mm, tai nepadės sukurti daug darbo vietų. Dėl to augimo strategija yra be abejo labai svarbus ir būdinas elementas. Yra trys aspektai, kuriuos vertėtų akcentuoti. Na, strategijos stiprioji pusė yra pirmiausiai viešųjų finansų konsolidavimas. Ir ne todėl, kad e, tas mums patinka arba kad nesilaika tai kartojama, todėl kad daugelis valstybių narių iš tikrųjų dabar atsidūrė labai sunkiose situacijose dėl poros priežasčių. Viena vertus, krizė labai sumažino valstybių, valstybinio sektoriaus įplaukas, tai yra normalūs ciklai. Kitas dalykas, kad vyriausybės vėlgi ėmėsi, na, sakykim, teisingų priemonių, jos padidino savo išlaidas, tiesiog padėdamos ekonomikai, padėdamos ūkiui kovoti su krize, bet tai be abejo dar labiau silpnai padėti. Taigi yra mm, gerų ir blogų priežasčių, tačiau situacija yra trapi, jinai nėra tvari ir e, tą mes suprantame tiek e, pagal analizės duomenys, tiek ir akivaizdžiai iš tų sunkumų, su kuriais susiduria kai kurios valstybės e, dabar perfinansuodama savo skolinimus. Taigi mes manome, kad viešų finansų konsolidavimas yra labai svarbus aspektas, toliau finansų sektorius reforma. Uh, yra e, taip pat labai svarbi, jau daug kas yra nuveikta šis įti, bet dar ne viskas, ką reikia padaryti. Ir trečia, e, reikia pradėti struktūrinės reformas jau dabar. Taigi, be kita ko, tarp daugelį dalykų, kuris reikia nuveikti ekonomikos sektorėje, reikėtų e, atrinkti tas priemonės, kurias reikia gyventi pirmiausia. Tai reiškia, kad e, kai kurios priemonės yra aktualesnės svarbesnės būtent šiam momentui ir jos padėtų jau vėliau e, skatinti augimą ir sudoroti su kitom problemom. Taigi, galima būtų pasakyti, kad ES parengė išsame reakciją, išsamų priemonių paketą šiam trigubam iššūkiui. Čia reikėtų užsiminti apie Europą 2020 strategiją, taip pat e, sutarimai dėl Europos semestro ir šimtumo paketas. 12 e, sausio mes paskelbėme kasmetinę augimo apžvalgą ir tai yra testinis darbas. E, šią apžvalgą iš esmės siekiama padaryti tai, ką aš tik minėjau Tai yra mėginama nustatyti, kokie dabar turėtų būti politiniai prioritetai, kadangi kitą met vėl e, pasirodys nauja ataskaita ir tada matysime, kokių naujų prioritetų reikės. Dešimt prioritetinių veiklos ryčių, e, aš jų gal nenagrinėsiu, jos yra išdėstos ataskaitoje, tačiau iš esmės e, e visos priemonės grupuojamas apie tris pagrindinės rytis. Tai yra e, fiskalinė konsolidacija, makroekonominė stabilumas darbo rinkos reformą ir struktūrinės reformas skirtos augimui skatinti. Taigi šios trys politinės kryptis ir yra pagrindinės ašys. Na ir metinė augimo apžvalga arba ataskaita yra tik tai savotiškas uh, dirgiklis, kuris turėtų išprovokuoti atitinkamą politinę reakciją valstybės narėse. Uh, tas uh, dirgiklis, tai reiškia, kad e, Europos Sąjungoje, Europos komisija šiuo atveju pateiks tam tikras gairias ir gairės, tikėkime, atitiks daugiau mažiau e, tas rekomendacijas, kuris mes išdėstėme e, savo metinėje apžalgoje. Galbūt valstybės narės kažkiek tai pakoreguos, tačiau tikimės, kad savo politinėse strategijose, e, kurios daugiausia sukasi apie biudžetą ir struktūrinės reformas, atspindės tai, ką Europos vadovų taryba joms pasiūlė gairių pavydalą. O tai reiškia, kad reikės labai konkrečiai nurodyti, ko imsis valstybės narės 2011 metais ir taip pat kas atsispindės 2012 metų biudžetuose. Tokių rezultatų mes tikimės iš valstybių narių, ir e, apie fiskalinius reikalus aš gal mažiau šiandieną kalbėsiu, kadangi šiandien e, diskusijos daugiau sukasi apie struktūrinę politiką skirtą augimui skatinti. Taigi, Galiu pasakyti, kad e, Europa 2020 darbo atvarkė komisija numatė tam tikras priemonės, tam tikras kryptis. Pirmiausia, reikėtų E, parengti reformų paketą ir visas europinės priemonės, instrumentus orientuoti, kad e, jie prisidėtų prie šio paketo gyvenimo. Na ir strategija turėtų būti pagrindinis augimo varomasis veiksnys, e, draugė su išoriniu politiku, biudžeto ir kai kuriam kitom priemonėm. Na ir likusį laiką aš norėčiau praleisti dabar apžvelgdama keletą pagrindinių politinių krypčių, kurios turėtų būti suaktyvintos Visų pirma, turėtumėm dėti visokiojopas pastangas, kad skleistumėm vienos bendros rinkos e, visą, prie, visą potencialą. E, šios rinkos tolesnis konsolidavimas e, turėtų būti pagristas ribotų priemonių skaičiumi, tai yra paslaugų direktyvos įgyvenimas, intelektinės nusavybės, europinės struktūros skūrimo pabaiga saveikių standartų nustatymas e, informacinėse ir komunikacijų technologijose na, ir prekybos bei investicijų skatinimas. Taigi tokiame bloke e, susisėme su viena bendra rinka, pažanga turėtų būti pasiekta kaip galima greičiau. Daugeliu šių atvejų, e, bet daugeliu šių klausimų komisija jau pateikė įvairiausių pasiūlymų ir dabar priemonės yra priminėjimas arba jau gyvendamas. Dėl pirmo dalyko, aš tik užsiminiau apie paslaugų direktyvą. Tikslas buvo įgyvendinti ją valstybėse narėse iki 2009 metų pabaigos. Tam, kad paslaugų teikėjai vienos valstybės, vienoje valstybėje narėje galėtų lengviau teikti paslaugas kitose valstybėse, veikti tarp valstybinių mastų. Uh, Na ir labai svarbu, kad šitą direktyvą būtų teisingai gyvendinta. Dabar mes be abejo e, stebime, e, kad nesirastų kitų e, reglamentavimo barjerų, kurie pakeistų tas priemonės, kurių direktyva privertė atsisakyti. Antra, labai svarbu yra imtis priemonių tose politikos, kurios užtikrintų greitą ekonomikos įgavimą ir užtikrintų ilgalaikį konkurencingumą. Čia prioritetą turėtume teikti e, žinių ir inovacijų ekonomikai. Nieko naujo, tačiau esame labai konkrečių priemonių, kurių reiktų imtis, kurias reikia gyvendinti mes ir ne tik tai komisija, bet ir kai kurie išoriniai konsultantai atliko tam tikrų skaičiavimų, tam tikrų vertinimų, e, kaip atsipirktų investicijos į žinių ekonomiką, į inovacijas ir galiu tai konsultuoti, kad, pavyzdžiui, e, tas tikslas, kuris buvo įsikeltas, kad 2020 metais 3 e, procentai viso europinio BVP turėtų būti investuojama, e, turėtų sukurti 3,5 milijono darbo vietų ir duotų 800 milijardų eurų papildomų įplaukų. Tai yra svarbus skaičiai, e, labai iliustratyvus skaičiai ir e, inovacinės sąjungos iniciatyva, kuri telpa po Europos 2020 strategijos e, skiečių, vėlgi yra orientuota tam, kad mes padidintumėm investicijų lygį įvairiose ūkio šakose, e, sudarytumėm geresnės sąlygas e, prieiti prie finansavimo, ypatingai inovatoriškoms kompanijom, taip pat intelektinės e, nusivybės apsauga. Na, ir kad būtų taip pat eliminavimas nacionalinių mokslinio tyrimų sistemų suskaidimas ir pastangų dubliavimas. Tai yra novatoriai, mokslininkai turėtų turėti geresnės sąlygas visoje ES bendradarbiauti, dirbti iš vien, nes kol kas iš tikrųjų šito trūksta. Taip pat mes manome, kad e, aukštos kvalifikacijos darbo jėga yra labai svarbi, norint sukurti konkurencingą, inovatorišką e, ekonomiką, ūkį. Ir tai dar viena iš krypčių e, Europos 2020 strategijoje. E, Taip sakant, mes keliame tam tikrų e, tikslų e, paruošti daugiau kvalifikuotų darbuotojų, taip pat užpildyti tam tikras spragas, e, kur trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. E, E, na ir šiek tiek taip pat turėtų būti gyvenam seilė priemonė. E, be abejo, pramonė čia vaidina labai svarbu, turbūt kertinį vaidmenį, ne tik tai paslaugų sektorius, bet ir pramonė. Ir tai yra labai svarbus aspektas Europai, kadangi e, jeigu pažiūrėsite tas valstybės, kurios laikosi geriau krizės metu negu kitos, tai būtent jų stiprybė yra pramonės sektoriuje. Šiame fronte strategija siekia skatinti užimtumą, E, kita vertus e, modernizuojant ir e, intensyvinant gamybinę bazę. Na, čia mūsų strategija palaiko G20 nu, išsakytas gairias ir pastangas šiek tiek kryptimi. Žinote, kad G20 taip pat paskelbė atinkamą veiksmų planą skirta darbo vietų kūrimui ir panašiai. E, na ir labai svarbu yra pagelbėti tiem, kurie priima sprendimus, e, padėti jiems įgyvendinti realias permainas. Na ir dar ką aš norėčiau pridurti, baigdama. Be abejo, europinėme ligmenyje mes darome du dalykus. Visų pirma, mes, e, na, savo analizės pagrindų primetame tam tikrą prioritetų sąrašą, nustatome struktūrą tam, kad tai padėtų valstybėm narėm e, priimti reikiamus politinius e, sprendimus ir kad jiems nebereikėtų skęsti smulkmenose. Labai svarbu, kad čia dalyvautų įvairūs veikiantis, e, įvairios veikiančios šalis, tai yra ir nacionalinio lygio parlamentai, ir socialiniai partneriai, ir darbdaviai ir darbuotojai ir panašiai. Žodžiu, kad šita iniciatyva iš tikrųjų būtų svarbi visiems, kad tai nebūtų vien tik tai kažkokia tai administracijos veikla, programa, kurią iškepė komisijos pareigūnai ar nacionaliniai kažkokie tai biurokratai. Labai svarbu, kad šios prioritetus pripažintų visi ir visur, kur mes tik tai e, kalbame apie tai, mes iš tikrųjų stengiamės, kad e, visi šie dokumentai, šios iniciatyvos duotų praktinio rezultatų, nes pačios iniciatyvos gali skambėti puikiai, bet labai svarbu yra paversti jas e, praktiniais dalykais. E, todėl mes vertiname valstybės ir stebime, kad pokyčiai jose vyktų teisinga linkme. Labai ačiū už įžangą į mūsų diskusiją. Noriu atsiprašyti dviejų koordinatorių vardu. Pons Makaras sirgo, o Lasperės dabar dalyvauja Dakoje pasaulinėme socialinėme forume. Gal dabar pirmiausiai galėtumėm išklausyti EPP frakcijos atstovų, nežinau, kas kalbės jų vardu. atsakant, e, kas atstovaus EPP, aš sakyčiau taip. Na, leidus Jums e, pakomentuosiu porą dalykų ir taip pat užduosiu klausimą šiame kontekste. Jūs sakėte, kad vyriausybės padidino savo išlaidas reaguodamas į krizę ir dėl to jos e, įklimpo į, į, į krizę ir dabar turi konsoliduoti valstybės finansus. Uh, Mančiau, kad tai yra šiek tiek supaprastintas vertinimas, kadangi aš manau, aš esu tikinus, jog e, e, šie dalykai susiję ne tik su verslo ciklais, ne tik tai traukiantis ekonomikai vyriausybės padidino e, savo išlaidas, bet buvo ir kitų tendencijų, kada vyriausybės visai ne dėl krizės padidino savo išlaidas ir tai sukėlė daug problemų. Be to, daugelis problemų buvo nesusiję tiesiogiai su ūkio veikla, bet e, pirmiausia su bankų sektoriumi ir didžiausias problemas buvo susiję būtent ne tiek su ekonomikos būklė kaip po tokia, bet su finansinio sektoriaus e, trūkumais. Taigi, mano nuomonė, reikėtų kažkokių specialių e, priemonių, instrumentų, kurie leistų išsiveršti iš krizės, kai kalbam apie suverenės suverenius skolinimus, valstybės skolinimus, kadangi valstybių narių vyriausybės nebegali tiesiog grįžti prie ankstesnės veiklos ir uh, vėl imtis to viešojo, finans, viešojo sektoriaus e, investuotojų arba finansuotojų vaidmens. Todėl aš sakyčiau, kad reikėtų daugiau dėmesio galbūt skirti viešajam finansavimui, siejant tai su nacionaliniu biudžetu būklė. Ir specifinė padėtimi. Reikėtų pakalbėti apie tai, kaip e, konsoliduoti šitą viešųjų finansų sektorių tam, kad e, vyriausybės, valstybė, kaip užsakovas, kaip e, pirkėjas vėl atgautų savo pozicijas. Aš bijau, kad Europo 2020 strategija šiek tiek šonę palieka šią problematiką ir diskusija daugiau sukasi apie ekonominį valdymą, valdyseną. E, o ne apie, tarkim, problematiką susijusios nacionaliniais biudžetais, kada reikia finansuoti išeimą iš krizės priemonės. Aš manau, kad finansų konsolidavimas ekonominės politikos kontekste turėtų sulaukti daug didesnio dėmesio. Na ir toliau jūs kalbėjote apie privataus kapitalo pritraukimą augimui finansuoti. Tačiau vėlgi yra labai paprastas e, receptas. Bus leidžiamos e, tam tikros projektų obligacijos. Ir čia dalyvauti galės taip pat ir e, mažsudinės įmonės. Mes žinome, kad visais laikais buvo labai sunku sukaupti, pritraukti tą rizikos kapitalą. E, Taigi dabartinės siūlomas priemonės, nežinau, gal jis ir duoda vilties, tačiau nežinau, ar tai pavyks paversti realiais pokyčiais, ypatingai e, pagerinto finansavimo mažoms ir didinėms įmonėms. Juolab, kad tarp e, MVI ir bankų sektoriaus kol kas dar nematome tikro bendradarbiavimo. Bankai nelabai noriai prileidžia šias įmonės, teikia joms finansavimą. Taip pat be abejo Europai reikia apskritai investicijų finansavimo. Na ir mane šiek tiek stebina tai, kad e, šiame kontekste, šioje diskusijoje apskritai beveik neužsiminta apie ES biudžetą, kai kalbame apie augimo finansavimą. Taigi gal galėtumėte pakomentuoti, e, kokiu mastu arba kiek šie gana paprasti atrodo jūsų receptai yra realūs ir kiek jūsų nuomonė nacionaliniai biudžetai galėtų E, atlikti tą tokį katalizatorių vaidmenį. Kada, kada, kada nacionaliniai biudžetai atgaus tą ekonomikos katalizuotojo vaidmenį. Prašom. Labai ačiū už naudingus komentarus. Aš juos pavadinčiau komentarais nes tai iš tikrųjų buvo veikio komentarai, o ne klausimai. Kaip sakiau, aš nenoriu daug šnekėti dabar ir čia apie fiskalinį konsolidavimą. Bet akivaizdu, kad komisijos požiūris yra visapusiškas ir viešųjų finansų konsolidavimas finansų sektoriaus konsolidavimas, e, augimo reformos, visą tai jūs minėjote savo komentaruose. Taigi fiskalinė konsolidacija be abejo e, yra susijusi su daugeliu dalykų, e, sąlygota daugeliu dalykų. Priklauso viskas nuo valstybių, atskirų valstybių narių padėties, iš kur tas deficitas jūs atsirado, bet be abejo viešų finansų konsolidavimas yra na, kertinė prielaida, nes kitaip uh, valstybės paprasčiausiai neturės jokios laisvės e, manipuliuoti savo biudžetais ir negalės finansuoti daugelio projektų. Taigi kiekviena šalis turės spręsti savo problemas. E, aišku, situacija labai nevienoda. E, yra e, šalių, kurios turi pagalbas, kurios E, vykdo tam tikras gelbėjimo programas ir fondai siejami su tuo, kitos valstybės tokių priemonių nesiemė, jiems to nereikėjo. Taigi šiom valstybėms negalima kaip ir primesti šalies e, kažkokiu tai reikalavimu finansuoti būtent tos sektorius, kurie susiję su augimo skatinimu ir panašiai. Tačiau bet kuriu atveju e, labai svarbu yra detaliai nagrinėti konsolidacinės priemonės. Mums reikia žiūrėti ne tik tai, kiek bus sumažintas deficitas, bet reikia e, įvertinti taip pat, kas vyksta mokesčių sektorėje ir turime e, pasirūpinti, kad būtų užtikrinti geriausi maksimalūs konsultacijos e, paketai, kadangi svarbu yra, e, kokie bus tų konsultacijos paketų sudėtis, kažkokiu priemonė bus sudaryti. Kai kurių valstybių patį mes jau sekame ne vienus metus, tačiau be abejo apie tai reikės sistemiau kalbėti taip pat, kai pasirodys pasiūlymai dėl 2012 metų biudžetų. E, tada mes vėlgi lyginsime, ar biudžetai atitinka siūlomas konsolidacinės priemonės. Na ir taip pat yra e, teisėkoros paketas, dėl kurio dabar derasi, kaip tik tai taryba ir parlamentas. Ir daug kur yra užsiminta, kad e, e daugiau dėmesio reikia e, skirti fiskalinių pozicijų vertinimui, e, skolų vertinimui. E, daug daugiau negu tai darėme iki šiol, kadangi iš tikrųjų skolinimai yra na, labai svarbi, labai, labai, labai svarbus faktorius. E, kalbant apie e, projektų obligacijų idėja. Be abejo, tai nėra paprastas receptas, kuris įspręs visą krizę. Tai būtų labai mm, džiugu, bet, bet taip tikrai nenutiks. Tai yra tik tai viena iš priemonių, viena iš galimybių, kurią mes mėginame plėtoti ir skatinti e, tam, kad sukurtumėm priemonę, kuri galėtų galbūt e, pritraukti ir kitų investicijų draugę su šitom e, projekto obligacijom ir tokiu būdu būtų pasiektas savaškas kolektyvinis įsipareigojimas e, tokiam tarp valstybiniam investicijom užtikrinti. Šis, ši iniciatyva dar vystoma ir, jei neklystų, na, labai netrukus turėtų pasirodyti pasiūlymas, uh, E, veikiau gal net negatovas pasiūlymas, bet e, tam tikri pamastymai, kaip tai reikėtų padaryti, toliau vyks konsultacijos ir tada jau mes mėginsime pateikti realų pasiūlymą, kaip galima būtų gyveninti šitą projekto obligacijų idėją. Dėl bankų sektoriaus iš tikrųjų vyksta labai daug procesų, jūs turbūt žinote, dėl to aš ir nesileidau smulkmenas, tačiau e, pasirodė ištisas teisėkuros paketas dėl finansų sektoriaus reguliavimo. E, kuris e, buvo priminėjamas praeitais metais. Toliau e, RBS, finansų priežiūros mechanizmo naunimas, kadangi mes pasimokėme iš praeities klaidų. Na, kai kurios dalykus dar teks įgyvendinti. Mes taip pat matome, kad e, ir mes spaudžiame, kad kai kurie aspektai tokie kaip, kaip čia jos pavadinus, na, gal netaip svarbu terminas, Sakykim taip, kad bankų sektoriaus restruktūrizavimas e, e, labiau e, taptų bendrijos rekomendacijų paketo dalimi. Kitaip sakant, mes manome, kad valstybės turėtų prisimti tam tikrų įsipareigojimų prieš ES, jog jie, jos imsis restruktūrizuoti banko sektorių. Ir galtinis elementas yra ES finansinė pagalba. Kaip žinote, yra du mechanizmai, kurie buvo parengti Graikijai ir Airijai. E, IFSF ir e, e, SM. Dabar ruošiamas nuolatinis toksai garantijų mechanizmas ir tikimės, kad jeigu viskas vyks sklandžiai, tai jau per kovo vadovo tarybą e, bus priimtas galtinis sprendimas ir šis mechanizmas įsigalios dran sein, aber ich bitte vielleicht, dass wir tauschen. Kinga, jūs turėjau pasisakyti, bet žinau, kad Oli Šmitas turi ketvirtą valandą į kitą posėdį. A, jūs irgi. Na, tada jūs abu į sąrašo pradžią dabar perkelsim. Galite užduoti klausimus, o po to atsakymus. Na, man labai gaila, bet mes visi skrendame šiandien po pietų. Norėjau tik tai keletą komentarų pridurti tuo klausimu. Kai kalbame apie fiskalinį konsolidavimą, mes suprantame, aišku, kad tai yra svarbus dalykas. Kita vertus, mm, sutinku, kad na, gali tai supaprasinti situaciją, nes matome, kokie yra padariniai, socialiniai, politiniai krizės padariniai, kokie yra. Tai jeigu bus atsigavimas, bet darbo rinkos situacija nepagerės, Tai manau, kad tai reikš, kad makroekonomikos lygmenių mes gal matysime gerėjančią situaciją, tačiau tuo pagrindinių e, bazinių lygmenių situacija negerės, todėl reikia galvoti apie teritorinius aspektus, bet ir apie socialinę sanglaudą, kai na, kalba apie ekonomikos atsigavimą. Reikalingos specifinės programos konkrečiai orientuotos į konkrečias um, grupės, labiausiai pažeidžiamas grupės, ilgalaikius bedarbius ir taip toliau. Čia, aišku, visas ilgas sąrašas galėtų būti. Toliau, kai mes kalbame apie žalį augimą, mes taip pat turėtumėm konkrečiai pasakyti, pasakyti, kad reikalingos investicijos į mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą mm, reikia paruošti žmonės tam, kad e, turi pasikeisti pramoninė visa kultūra, bendrai darbo kultūra, turi būtent perėti reikia prie žaliosios ekonomikos, reikia mažinti CO2 išlakas ir tokia turi būti pramonė ir ekonomika. Todėl mums reikia tokių atitinkamų mechanizmų. Mums taip pat reikia e, stiprios, nuseklios inovacinės erdvės Europoje. Reikia tai akcentuoti. Mes turime pabrėžti, kad strategija 2010 metams be išteklių be koordinavimo tarp nacionalinio ir ES lygmens e, finansavimo liks tik tai gražus žodžiai. Todėl aš manau, kad finansavimas yra labai svarbus dalykas. Euroobligacijos buvo paminėtos, taip pat buvo paminėta e, galbūt galimybė įvesti finansinių sandorių apmokestinimą. E, pinigų yra, tačiau klausimas yra, kaip išspręsti tos klausimus, ar rasime tinkamą sprendimą, kad iš tikrųjų būtų užtikrintas našumas iš kitų sektorių. Tai aš noriu paklausti, kaip jūs vertinate tokius dalykus, pavyzdžiui, tarkim, tokių mokesčių įvedimą ir, ir tokių lėšų panaudojimą tada. Uh, the... Ačiū, ačiū už tą įžangą. Manau, kad um, jeigu žiūri dokumentus, matai, kad tikrai užmai labai platus ir galbūt viskas būtų gerai, tačiau jeigu panalizuoji tas lenteles ir tekstą, matai, jog situacija yra labai liūdna. Kalbant apie eurą, apie Europos klėstėjimą, skurdo uh, ribą, bedarbystę ir taip toliau. Dabar žiūrint į čia jūsų įžangą, pasakyta, kad komisija ketina analizuoti, ką daryti, svarstyti variantus, ką daryti dėl papildomų pastangų, dėl struktūrinių reformų, dėl lėšų rezervavimo, numatymo. Taigi, ką ketinate daryti? Tai, tarkim, jeigu aš būčiau ministras, paskatyčiau tokius dokumentus, tikrai nebūčiau labai laimingas. Jeigu pažiūrėtumėm į lenteles, tai matytumėm štai Niderlanduose, tarkim, iš viso nėra rodiklių, bent jau daugumos nėra rodiklių, nėra matuojama niekas. kai kur kitur yra gal daugiau skaičių tų rodiklių, bet bendrai vertinant nedaug valstybių iš viso matuoja tai Tai visų pirma reikalingi būtent tie tikslai, pamatuojami tikslai, kurie leistų atitinkamai vertinti valstybių reformas. Taigi, ką Jūs galvojate, ar įmanoma iš viso tai pasiekti? Ar tai įmanoma padaryti, ar tai būtų įgyvendinama ir padaroma, ar čia kokių pagrindinių skirtumų palyginti su Lisabono strategija? Ką galvotumėte apie prancūzų vokiečių iniciatyvą? Gera, bloga? Ar čia galėtų tai kažkiek atitikti e, tam, ką jūs darote, ar tai prieštaraus tam, ką jūs darote, ar čia bus kokios trinties? Aš tikiuosi, aišku, geriausių rezultatų, tačiau kai kalbame apie Europos ateitį ir kai štai aš skaitau uh, kokia yra skurdo situacija, tarkim, Portugalijoje. Prieš kelias savaitės mačiau visą tą informaciją. Iš tikrųjų, pribloškia tai, ką matai, kad tai vyksta Europoje 2011 metais. Na, aš nežinau, čia gal toks klausimas keistas būtų, bet aš noriu, manęs to klausia namuose ir aš noriu paklausti, ką jūs darote dėl skurdo mažinimo. Ir ką tai reiškia? ką tai reiškia skurdo riba. Aš įsivaizduoju, kad Švedija ir Portugalija tai ne tas pats. Aš noriu paklausti, kur ta skurdo riba? Ar tai yra 60 procentų vidutinio atlyginimo, ar kas tai yra čia, kažkas tai dar pasakyta. Vienoje vietoje vienaip, kitur kitaip. Gal jūs galėtumėt paaiškinti tai, kad aš kitą kartą, kai manęs namuose to paklaus, kad aš galėčiau atsakyti tokius klausimus. Thank you very much. E, labai ačiū. Gal į viską atsakyti nesugebėsiu, bet bent jau pabandysiu perduoti jums tą informaciją, kiek aš žinau ir kiek aš įsivaizduoju, kas yra komisijos pozicija. Dabar dėl jūsų komentaro dėl to atsigavimo, kad jis junčiam, juntamas makro lygmenių, bet gal kitais ne. Na, aš manau, kad iš esmės tai yra nacionalinių biudžetų sandoros klausimas, tai yra tie, tai, tas klausimas, kiek tas atsigavimas makro lygmenių yra mm, apimantis plačiai ar ne. Uh, ar tai yra paskleista visa tai ir jeigu paskleista, tai kiek. Manau, kad tą gali pamatyti tik tai žiūrėdamas į nacionalinį biudžetą, nes tik tuomet matai, kas stengiasi ir kas netaip stengiasi. Tik ten matai, iš kur ateina pinigai ir kur keliauja mokesčiai. Situacija labai skirtinga skirtingose valstybėse narėse, nes viskas priklauso nuo politinių pasirinkimų. Uh, ir komisija neturi galimybės čia gilintis į tą klausimą, tačiau mes galime pasakyti, kad būtent tų korekcijų padariniai būtent plačiau pas, paskleistai yra labai svarbus ir tą reikia įvertinti, kitaip neįmanoma paskui užtikrinti galutinį rezultatą ir tai nepriimtina. Reikia galvoti, kas bus po to, kas bus po visų tų reformų ir prisiderinimo. Uh, po tų korekcijų, bet aš manau, kad tai yra labai politiniai dalykai. Ir jeigu pažiūri į skirtingų valstybių biudžetus, tikrai labai matai skirtingą tą poveikį per visus sektorius. Dabar toliau. Dėl to, ką jūs sakėte, dėl tos politikos, kuri būtų palanki žaliajam augimui ir pajamų augimui, didėjimui. Čia šiame fronte gal būtų galima kažką padaryti daugiau. Tikrai negali gal visko atmesti, daug ką iš to, ką uh, jūs sakėte, būtų įmanoma padaryti. Kai kas jau yra daroma techninių lygmenių, daug ką galite rasti komisijos dokumentuose, bet tikrai tie visi klausimai uh, na, aš, aš čia žinau, gal labiau tik tai techninę tą pusę, gal aš neturėčiau čia tų dalykų minėti, bet pavyzdžiui, tarkim, dėl finansinių operacijų apmokestinimo, dėl įvairių tipų finansinių operacijų apmokestinimo mes jau pradedame galvoti apie įvairių modelių taikymą ir būtų, koks būtų poveikis, kokie būtų padariniai. Tai tie dalykai yra svarstomi, galbūt jie ne visi atsispindi komisijos dokumentuose, bet jie yra analizuojami. bet visa esmė, aišku, yra dėl gyvendinimo iš Europos požiūrio taško, kaip mes galime užtikrinti, kad tie visi įsipareigojimai ar rekomendacijos, dėl kurių susitarė valstybės, kad iš tikrųjų būtų įgyvendinta tai, ką ES pasiūlo valstybėms narėms būtent dėl to, ką mes tengiamės padaryti su teisės aktų paketu, kuris yra pateiktas dabar jums, parlamentui ir tarybai. Tai yra mes būtent stengiamės sustiprinti ta, tos įgyvendinimo pajėgumus. Teisės aktų gyvenimo pajėgumus. Mes da, stengiamės daryti papildomą spaudimą valstybėms narėms, kas juos realiai gyvendintų tas rekomendacijas, kurios yra pateiktos ES lygmeniu ir kuo daugiau, aišku, yra visą tai pereina į nacionalinio ligmens diskusijas, tai tuo geriau, nes tuomet daromas spaudimas jau ir iš nacionalinių parlamentų pusės, ne vien tik tai iš mūsų, iš europinio ligmens. Todėl reikia pasakyti, kad mes, aišku, kiek galima daugiau tų priemonių ir įrankių stengiamės pasitelkti, tačiau, na, rizika visuomet egzistuoja. Uh, be abejo yra visi nustatyti standartai, į ką lygiuojamas ir taip toliau, bet na vis tiek viskas galų galę susiveda į tai, ar valstybės narės yra įsitikinusios, kad tai reikia padaryti, ar jas e, įtikina tas kolektyvinis spaudimas iš kitų valstybių. Taigi mes būtent e, ypatingą dėmesį skiriame tai e, teisės aktų gyvendinimo pusiai. Manau, kad taip pat labai svarbu yra būtent galvoti apie tą dichotomiją ir mes vis nuolat girdime e, kritiką, na, jūs tik tai tam tikrus elementus išiškinat, bet juk yra ir kit, kiti svarbus aspektai, apie kuriuos jūs negalvojate. Mes sakome, kad taip, dešimt prioritetų arba trys politikos rekomendacijos valstybėms narėms ir mes tada, jeigu į tai žiūrime, sutelkėme dėmesį, mes kitais metais galime pasakyti valstybėms narėms, štai, jūs to nepadarėte, tai štai kokius mes turime rodiklius. Ir kadangi tai mes darome kiekvienai, galime sutelkti dėmesį tai, kas yra svarbiausia. Ir tai mes ir darome. Bet labai svarbu, kad visi tie, kas sėdė aplink stalą, taip pat bendarbiautų. Dabar dėl prancūzų-vokiečių iniciatyvos. Na, aš vadinsiu tai, tai, kaip jūs pavadinote, nes dabar daug tikrai vyksta debatų dėl to, kienogi vis tik tai tai yra iniciatyva ir taip toliau, ir taip toliau kaip žinote, nėra jokio dokumento, nieko nėra, viskas dar keičiasi, bet e, tiek, kiek mes žinome šiuo metu, kiek mes suprantame, kokia tai yra iniciatyva, uh, mes galvojame taip, kad jeigu jį tinkamai rutuliosis, tai galėtų būti papildomas sluoksnis, kuris padės užtikrinti mm, teisės aktų gyvendinimo priežiūrą. Tai bus tarsi papildomas įsipareigojimas valstybių ir valstybių vadovų lygmenių mm, įgyventi tam tikrus politikos prioritetus. Pavyzdžiui, tarkim, uh, ar valstybės, tarkim, nori padaryti tą ar tą, jos įsipareigoja ir tą daro, kitos valstybės irgi gali prisijungti prie jų. Tai būtų papildomas toks spaudimo sluoksnis. O kalbant apie tą esmę, turinį, Visa tai, aišku, keliauja tą pačią linkmę, bet tos mintis, ką mes čia dabar girdime, aš manau, visa tai dar keisis ir rutuliosis toliau. Kai kurios iš tų minčių, kurios mm, buvo paminėtos, O Vokietijos vadovės, aišku, dar viskas matyt keisis Ir aš manau, kad viskas dar pasikeis iki to ir, ir jūs, jūsų valstybės, manau, irgi galės prisijungti prie tų procesų. Nikolaus Huntis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη σημερινή. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti komisijos atstoviai už visą tą informacijos pristatymą, už visą tai, ką mums papasakojate. Aš atsiprašau, kad sugrįžtu prie tam tikrų dalykų, apie kuriuos įkalbėjo. Mm, Jis pasakė, kad piliečiai ir Europos parlamento nariai girdėjo apie um, ES strategiją 2010 metams, stabilumo augimo paktą ir taip toliau ir taip toliau. Aš turiu pasakyti, kad mm, tikrai ta visa informacija yra labai paini ir neiški, dabar nebeaišku, tai kas bus įgyvendinama, kas ne, kas galioja, kas nebegalioja. Jeigu, manau, pasitelki gražių žodžių, surandi būdų apeiti visą tai kažkaip gražiai išvengti, tačiau manau, kad reikėtų labai aiškaus atsakymo. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes turime ne vien tik tai finansinę, ekonominę, socialinę, bet taip pat ir policinę krizę. Uh, Ir dalis tos krizės yra ir komisijos krizė. Ir aš norėčiau paaiškinti, kodėl taip sakau. Štai, turime strategiją ES 2020 metams, tačiau um, dėje, bet e, jos padangė temdo tos rūdys, kurios yra atkeliavusios dar iš Lisabono strategijos laikų aš pateiksiu porą pavyzdžių, kad per daug laiko ne, jūsų nesuikvočiau, tačiau štai jūs tai, ką pasakojate, ne viskas tarpusavyje dera, yra daug vidinio konflikto. Pateiksiu pavyzdį dėl ES strategijos 2020 metams. Jūs kalbate apie griežtą biudžeto politiką, kalbate apie fiskalinę konsolidaciją įvairiose valstybėse narėse. Jūs taip pat sakote, kad reikės uh, spręsti uh, nedarbo problemas, tačiau kaip tai reikės daryti. Pavyzdžiui, Graikijoje turime memorandumą, bandome kažkaip suvaldyti išlaidas. Mums buvo pasakyta, kad mes jau pernelik toli esame nužengę. Taigi mes kaip ir bandome pritemti tas vadelės, bet kita vertus mums sakoma, mes nieko nedarome su nedarbu. Taip teisingai mes gauname daug lėšų iš programų skirtų skatinti užimtumą, kurti darbo vietas, kvalifikaciją, kelti ir, ir perkvalifikuoti žmonės. Tačiau, kai eina kalba apie tų fondų fondų lėšų panaudojimą, tai tas panaudojimas iš Graikijos pusės yra labai menkas. Ne vien dėl biurokratijos, bet ypač dėl to, kad Graikija negali surasti savo dalies, kurią, kurią ji turi bendra finansuoti tos projektus. Taigi čia para, paradoksas iškyla, kaip mes spręsime nedarbo problemas Graikijoje, kuomet yra du prioritetai, kurie tarpusavė kertasi. Jūs mums pristatėte dešimt veiksmų, vienas iš tų veiksmų yra e, būtent užtikrinti e, darbo vietas bedarbiams. Jūs taip pat kalbate apie pensijų, refor, pensijų sistemų reformas, taigi aš noriu paklausti. 153 straipsnį yra pasakyta, jog ES yra paremta subsidarumo principu ir e, nacionalinės pensijų sistemos e, yra nacionalinis reikalas, taigi nesiekiama daryti įtakos čia, kad nebūtų, kad nebūtų e, ta pusiausvėra suardyta. Taigi viskas aiškiai yra pasakyta. Tačiau vis tiek jūs skatinate peržiūrėti sistemų, visas pensijų sistemas, viską pertvarkyti, vienodinti ir aš sakyčiau, kad tai e, visiškai prieštarauja ES veikimo sutartė 153 straipsniui. Tai kurio principu jūs vadovausitės? Kiek aš žinau, 153 straipsnis, 150 straipsnis nebus keičiamas, tik tai 136 straipsnis yra sąraše tų straipsnių, kurie gali būti keičiami. Aš atsiprašau, čia su šypsena aišku tą pasakoju, bet aš manau, kad rezultatai nepateisins lūkesčių. Netgi nepasieksime Lisabono strategijos tikslų manau, kad ir dėl augimo, ir dėl užimtumo lygio didinimo mes nepasieksim tikslų. Um, the... Labai ačiū. Na kągi, pradėkime nuo situacijos apžvalgos. Manyčiau, kad galima įtampa, aš pavadinsiu tai taip, nes man taip atrodo. Ir tai, kad kiekvieną kartą, kai jūs turite daryti fiskalinę konsolidaciją, be abejo, daromi kompromisai ir atsiranda tam tikrų įtampų. To negalime išvengti. Kaip išspręsti tą įtampą, kaip ją išsklaidyti? Na čia, aš manau, ES negali tiek daug patarti, kadangi tai yra politinis reikalas. Ar turite problemų su vertimu? Paklausė pirmininkas. Taigi, aš sakyčiau, kad tai yra visai įprastas dalykas, kada vykdama konsolidacija. Jūs neturite tų lėšų, kurių norėtumėte viskam nuveikti. Taigi, e, kaip tą įtampą sklaidyti priklauso nuo politinių pasirinkimų ir pirmiausiai tų, kurios daro vietinė vyriausybė. Jau kalbėsime apie situaciją Graikijoje, tai vėlgi situacija, mano nuomonė, yra viena iš sunkiausių. Yra ir kitų šalių, kurios susidūrė su panašia situacija. Tai reiškia, kad 2008 metais, 2009 metais, pažiūrėjau, turėjome Vengriją ir Latviją. Iš tikrųjų, prieinama prie tokio etapo, kada niekas nebenori pirkti valstybės skolų. Ir tada jūs įstringate, nes jūs net negalite nieko rinktis, ar jūs norite leisti lėšas nedarbo pašalpoms, ar, ar, ar, ar kitokiam kažkokiam priemonėm, netgi atlyginimų valstybiniam sektoriui jūs nebegalite išmokėti. Ir e, aš nekalbėsiu dabar apie priežastis, iš tikrųjų tai užimtų labai daug laiko ir tai nėra šių diskusijų tikslas, bet reikia suprasti iš ko visą tai prasideda, nes situacija be abejo tampa labai sudėtinga. Na ir čia, kaip sakiau, reikia daryti tam tikrų pasirinkimų, laimiai ar nelaimiai, bet man teko kaip tik tai būti atsakingai uh, už programą susijusius su tom anksčiau minėtom valstybėm, ne Graikija, bet uh, kitom šalim, kuris buvo finansiškai sunkioje situacijoje. Ir Kągi mes darėme? Iš tikrųjų, mes peržiūrėdome draugė su vyriausybės atstovais kiekvieną biudžeto eilutę, aptardome daugelį dalykų su socialiniais partneriais. Na tai yra iš tikrųjų skausmingas, ilgas procesas e, aptariama ir mokesčių klausimai, ir išlaidų klausimai, ir sutariama su vietos vyriausybėmis, ką jos turėtų padaryti tam, kad ES galėtų suteikti tam tikras paskolas, kurių iš kitur jos jau nebegali gauti. Na ir tada be abejo reikia rinktis. Yra tokių priemonių kaip mokesčių surinkimas, pavyzdžiui, tai e, buvo padaryta viena iš tų minėtų valstybių, kadangi iš tikrųjų buvo praščiau surinkami mokesčiai, negu tai atrodė popieriui. E, taigi e, atlikus skaičiavimus pasirodė, kad tas atotrukis tarp popierinių skaičių ir, ir, ir realių mokesčių surinkimo yra iš tikrųjų labai nemažas. Na ir aš galbūt čia nelabai tiksliai, nelabai konkrečiai kalbu, tačiau iš esmės tai tokie procesai vyksta. Ir kitas elementas yra, tai reikia užtikrinti, kad išlaidų pusėje, išlaidų stulpelėje pinigai būtų nukreipti ten, kur jie geriausiai tinka kurie turėtų būti panaudoti. Ypatingai krizės sąlygomis tas pačios europinės lėšos, struktūriniai fondai, sanglus fondai ir panašiai, kurie yra panaudojami. Todėl čia irgi tenka labai labai detaliai peržiūrėti išlaidų struktūrą, kad kiekvienas euras būtų panaudotas maksimaliai naudingai. Kalbant apie pensijų sistemą, vėlgi nematau čia prieštaravimų, kadangi aš manau, kad ką ES daro, tiesąkant, tai ne komisija, o ES, kadangi mes tai darome draugė su valstybėm narėm, Mes iš tikrųjų jau dešimt metų esame daug padirbėję tvarumo analizėje ir nustatėme, kad daugelis valstybių narių pensijų sistemos nėra tvarios dabar turint omeny e, demografinės tendencijas ir daugumą šitų sistemų teks reformuoti arba keisti. Vėlgi aš dabar nesileisiu galbūt į smulkmenas, kaip tą sistemą reikėtų keisti, kiek reikėtų skirti antrajam ramščiui, ar tai turėtų būti privatus ir valstybinis pensijų kaupimas ar kažkokie kitokie deriniai. Tai yra vėlgi nacionalinė prerogatyva, tą renkasi nacionalinės vyriausybės, tačiau e, panašu, kad yra tam tikrų žingsnių, kurių išvengti bus neįmanoma tvarkant pensijų sistemą. Čia aš norėčiau uh, įsiterpti kadangi tas labai stiprus fiskalinis konsolidavimas gali kartais e, vesti prie tam tikrų na, gudravimo priemonių. Pavyzdžiui, Vengrijoje jūs girdėjote turbūt, kad e, buvo nacionalizuota pensijų sistema, būtent dangsantis fiskalinį konsolidavimą. Ar jūs manote, kad toks žingsnis teisingas? Mes visi puikiai žinome, kad e, nacionaliniu mastu šios priemonės yra vykdomas, bet, bet ar jūs manote, kad tokia priemonė, tokia idėja iš tikrųjų yra tvari? ir turi perspektyvą. Na, bijau, kad negaliu dabar atsakyti, nes man reikėtų tiksliau žinoti, ką jie ten padarė. Aš šiuo metu nesu taip gerai informuota. Be abejo, aš galėčiau e, susiekti su jumis vėliau, pasidomėti. Aš nežinau, ar tai buvo perimta į valstybės biudžetą, ar buvo išskirtas kažkoks atskiras biudžetas, kur tos lėšos buvo nusavintos. E, nežinau dabar detalių. Interesant. Uh, Ähm, dass ähm, die. Manau, kad e, ši diskusija yra labai įdomi. Išklausėme pranešėjos pastabų. Ir e, kai kurios problemas reikia pripažinti kilo dar prieš krizę. Ir iš esmės tos problemos nėra vien tik tai ekonomikos ir finansų krizės pasiekmi. Štai pavyzdžiui, skolos, per nelik didelės valstybės skolos problemą. Valstybės e, per nelik išlaidauja. Todėl e, įsiskolinimo klausimas tikrai kartais turi mažiau tiesioginių pasiekmių. Na ir be abejo yra tokių valstybių, kurių situacija skiriasi. Europos Sąjungoje. Štai, pavyzdžiui, kolega kalbėjo apie Graikijos atvejį. <clears throat> Taip, tikrai Graikija. Graikijai grėsia nacionalinio bankroto pavojus netgi, nes visos ribos jau yra peržengtos ir todėl vyriausybė dabar turi imtis drastiškų priemonių. Norėčiau užduoti klausimą. Dabar graikų pavyzdžių yra numatytos kaip ir sankcijos, tačiau kaip dabar būtų, kaip reikėtų elgtis kitais atvejais, pavyzdžiui, Rumunijos, Bulgarijos atvejais. Man kyla klausimas, kiek mums pavyks atsispirti kriziai. Mm kiek pavyks paskatinti verslą, mažas vidutinės įmonės, inovacijas, kiek mums pavyks ekonominio stabilumo pasiekti. Tai, kas dabar vyksta Estijoje, pasižiūrėkime. Estija dėjo didžiulės pastangas, bet jai pavyko kovoti su krize. Ir be to dar mūsų struktūrinės politika turėtų būti orientuota į paramą tam tikroms e, valstybėms. E, taip, e, kad valstybės galėtų specializuotis tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, Estijos atveju buvo koncentruojamasi į naujasias technologijas. Taip galbūt galima būtų paskatinti konkurencingumą tarptautiniu lygiu ir taip tik tai galėtume pritraukti užsienio investicijų. Dabar mūsų sanglaudos politika Mano manimu, joje slypi keletas problemų. Buvo išleisti milijardai, tačiau vis dar į ilgalaikiškumą nebuvo pasižiūrėta, į pavyzdžiui, e, nedarbo sumažinimą. Yra juk tokių šalių, kur štai pavyzdžiui nedarbas jaunimo tarpe yra 25 procentų, 30 procentų netgi. Tai yra didžiuliai baud, baisus skaičiai. Didžiausias dėmesys krizės metu buvo skirtas didžiosioms įmonėms. Na, aš nesakau, kad tai nėra svarbu. Tačiau manau, kad buvo kai kurios problemos kaip ir ignoruojamos. Pavyzdžiui, tarpinės netokios didelės gal problemos buvo integruojamos. Mažosios įmonės buvo Na, apie mažas įmonės daug čia kalbama, vieną, du darbuotojus turinčias įmonės, tačiau, tarkime, vidutinės įmonės, kodėl apie tai nepagalvojame, galbūt tai būtų viena iš priežasčių, iš, e, viena iš tričių, kur galima būtų spręsti problemas. Ir nemanau, kad reikėtų dabar matyti tokias drastiškas ekonominės priemonės, kurios tautai e, bet kokią perspektyvą bet kokią perspektyvą uždraustų turėti. Na, aš vėlgi priimu šį pasakymą daugiau kaip komentarą, o ne klausimą. Taigi aš tai primsiu domen, kad dauguma politikų arba priemonių, kurias aš minėjau arba kurių nepaminėjau, bet kurios priklauso vienos bendros rinkos mechanizmai arba yra siejamos su inovacijų iniciatyvomis, uh, E, kad visą tai turėtų būti siejama būtent e, arba orientuota į tai, kadangi tokio tipo kompanijos pirmiausiai sukuria daugiausiai darbo vietų. Ir, na, tai ką sakiau apie mokslinius tyrimus, apie švietimą, visą tai leidžia žmonėms iš tikrųjų suvienyti savo jėgas tarp valstybinio mastu. Ir daugelis dalykų susijęs su e, mažutiniu įmonių veikla, pažiūrėjau, prieiga prie potencialių rinkų, visa tai yra iniciatyvos, kurių labai daug, kurias būtų per, per sunku išvardinti. Tačiau mes norime šios mechanizmus e, stiprinti vienoje bendroje rinkoje, ypatingai per paslaugų direktyvą, kuri labai aktuali daugumai mažų ir vidutinių įmonių. E, taip pat kalbant apie įgūdžių, kvalifikacijos kelimą. Šitai vėlgi yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris prisidėtų prie ūkio gaivinimo. Pone Pansarė, ar norite dar ką nors pasakyti? Na, šią temą kalbėtau ne kartą. Galbūt galėčiau paklausti jūsų. Ar pavojinga ar ne, kai valstybės narės, na be abejo, jos pirmiausia orientuojasi į fiskalinę konsolidaciją. Kita vertus, politiškai neįmanoma yra didinti ES biudžeto. Ir tada visi stambėjai Europos projektai e, atsiduria pavojuje. Nobelio premijos e, laureatas Stiglisant e, perspėjo, kad e, šie procesai gali vesti prie naujo ekonomikos nuosmukio. Taigi, e, noriu paklausti jūsų, ar politiškai būtų įmanoma, aš suprantu, kad turbūt neįmanoma, bet vis dėlto noriu iškirsti jūsų nuomonę, kad reikėtų didinti ES biudžetą tam, kad būtų galima tiesiogiškiau finansuoti būtent tuos stambiosius europinius projektus ir tokiu būdu sukurti europinį augimo komponentą. Na, aš manau, kad e, šį klausimą, na, iš tikrųjų, labai būtų sunku atsakyti e, ir aš rizikuoju būti nepopuliari. Gal perfrazuosiu kitaip. Tiesą sakant, kapitalo yra ir Europą. Europos biudžetas dar netoks jau skurdus. Mm, ir apskritai Europa yra nes, ne, ne pats kodžios pasaulio kampelis. Klausimas yra, kaip mobilizuoti tą biudžetą. Iš tikrųjų, daug, e, daug lėšų ateina iš nacionalinių biudžetų į europinius projektus. Na, jeigu jūs asmeniškai manęs e, paklausite, aš galbūt jums po to atsakysiu, nes vėliau aš bijau, kad mane e, E, pacituos kas nors <laughs> Berlemonto pastate 13 aukšte. Bet aš labai paprastai pamėginsiu išdėsti ekonomiškai. Jeigu kalbame apie viešuosius pinigus, visas lėšas, netaip svarbu, ar tai yra nacionalinės lėšos ar europinės lėšos, visa tai susijęs su mokesčiais. Be abejo, yra galimybių tam tikrų svarstyti, ar tam tikri mokesčiai nebūtų veiksmingesni europinėm lygmenyje, lyginant su nacionaliniu lygmeniu. Nežinau, Galbūt galima būtų rasti tam tikrų galimybių kažką patobulinti. Tačiau, kaip jūs sakėte, politiškai apie tai geriau ne neužsiminti, todėl mes apie tai ir nešnekame. Tokia yra situacija. Tačiau visur mes sudarėme su pribojimais susijusiu su viešųjų lėšų tam tikrų trūkumų. Ir e, mes pirmiausiai turime kurti planus, kaip mobilizuoti privatų kapitalą. Na ir čia be abejo galima kalbėti apie tai, kad yra tam tikras patikimo kriterijus visi praktiškai e, laukia, e, tikėdamėsi, kad bus kažkaip užtikrinta, kad viskas nepasuks labai neteisinga linkme. Taigi, jeigu Europa, tarkim, e, kovo mėnesį, kaip mes visi labai tikimės, e, pateiks savo tą išsamų paketą, kuris apims ir bankų reguliavimo sistemas ir sprendimus dėl nuolatinio garantijų mechanizmo ir e, dėl reformų, kurios gali būti grindžiamas prancūzų vokiečių pasiūlymų. Jeigu visas šitas valdymo paketas bus laiku primtas, tai bus didžiulis, sakykime, tai patikimumo garantas, patikimumo paketas ir tai gali labai prisidėti mobilizuojant privatų kapitalą. Ja, vielen Dank. Ich hatte mich hier auch nicht äh, aufgeschrieben, äh, möchte eine Frage stellen, bevor ich an, an Sandro. Ačiū. Dar prieš perdodamas žodį ponui Sančias pasėdau, noriu pats užduoti klausimą. Komentarą tiksliau vieną pastabą pateiksiu ir tada klausimą. Mūsų komitete jau e, esame nusprendė, kad finansų, valiutų politika turi būti gilinama, glaudinama. Tačiau nepaisant to, kai kurios valstybės narės, nepaisant oficialaus deklaravimo, deklaru, oficialiai deklaruojamo pritarimo šiam tikslui, elgėsi priešingai. Jie kaip ir nepritarė tam bendrijos metodui, bent jau jų veiksmai tai rodo. Ir praktiškai nuolat keičia savo poziciją tos valstybės narės. Apie kągi čia kalbu? Čia yra, pavyzdžiui, tokiais svarbiais klausimais, pavyzdžiui, Galilėjo projekto atveju valstybės narės tiesiog staigiai keičia savo poziciją. Pamatėme, kad e, pagal ankstesnius tikslus e, buvo pernelyg e, daug finansavimo užsibriešta, pernelyg ilgas gyvenimo laikotarpis buvo numatytas. Ir dabar visos valstybės narės nori kažką tai laimėti iš to, trys koordinavimo centrai atsiranda, kaip ir išsiskaido tas projektas ir mūsų konkurencingumas nuo to mažėja. Pridėtinės vertės tikrai šitaip nesukūrėme. Taigi dabar mano klausimas būtų toks. Jūsų manimu, na, parlamentas ir komisija kaip ir bendrai kovojame šioje kovoje, visi pasisakome už bendrijos metodo stiprinimą. Be abejo, taryba čia yra vienas iš pagrindinių subjektų, kuris nenori mums nusileisti. Man teko dalyvauti tarptautinėme finansų forume ir su vienu iš finansų pasaulio atstovų kalbėjausi ir jis man tiesiog sakė, kad mūsų požiūris nesikeičia. Tiesiog business as usual ir niekas, niekas nesikeičia. Tačiau aš, bent jau, taip jis sakė, aš bent jau tikėjausi, kad bus pokyčių Na, be abejo, kiti dalyviai mandagiai nutilėjo po šios replikos, o aš pasakiau, kad štai jūsų vietoje visos premijos, pavyzdžiui, kurios, e, kurias gaunate, galėtumėte jų atsisakyti per metus, e, per metų ar dviejų metų laikotarpį, Tiesiog milijardai eurus, milijardus eurus sumas tai sudaro. Atsisakykite jų ir, pavyzdžiui, finansuokite kovos su nedarbo programą. Buvo paskaičiuota, kad jeigu atsisakyta būtų premijų ir visos šios sumos būtų pervestos į, e, pavyzdžiui, e, e kovos su jaunimo nedarbo fondą, tai 30 milijardų eurų e, tokiame fonde. Ir galiu pasakyti, kad labai nemaloni tyla įsivyravo tada salėje. Ir jie niekada nebuvo apie tai pagalvoję. Na, taip. Krizė mums negelbėja. Galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, štai Galilėjo atveju Kaip nutiko, tai bus ir su visais kitais projektais. Juk iš esmės visi nori gauti savo dalį e, ir visi nori iš to laimėti, galiausiai projektas yra išplečiamas, nukenčia nuo to konkurencingumas ir, ko gero, tokia situacija tik tai kartosis. Na, manau, kad e, turbūt psichiatrai čia turėtų <laughs> užsimti šitą dalykų. E... Bet turbūt jūs sutinkate. Na, tai vėlgi buvo daugiau komentaras, o ne klausimas. Aš tiesiog jaučiu, kad aš turiu sakyti. Na, aš matau, kad jūs iš tikrųjų labai išgyvenate dėl šito projektinės sėkmės. Na, aš galėčiau tai pritarti daugumą jūsų žodžių. Kartais išties labai e, stulbina tai, kad dabartiniam krizės sąlygom vis dar matome tokius tarp valstybinius žaidimus. Uh, Ir aš manau, kad mes turėtumėm visi iš institucijų pusės parodyti tam tikrų pastangų tam, kad e, veiksmingiau susiektumėm su išoriniu pasauliu. Kaip jau sakiau, jeigu visi šie dokumentai būtų išsiųsti, na, iš tikrųjų, pažvelgti daugybę iniciatyvų, kurias, tarkim, vien komisija yra e, parodžiusi, paskelbusi nuo 2010 metų gegužės. Jeigu visą tai e, pateiktumėte kam nors vienam, tarkime, Europos parlamento kažkam atstovui, tai žmonės tiesiog paskestų tarp popierių, pasimestų. Taigi aš manau, kad mes iš tikrųjų turime e, viskas tvarkyti teisingai, pirmiausiai orientuotis į prioritetus, o kažkokie tai reprezentaciniai dalykai ar panašiai, tai yra antriniai, e, antriniai svarbos dalykai, ypatingai krizės laikotarpiu. Tačiau kalbant apie kolektyvinę atsakomybę, na, aš asmeniškai manau, kad ši atsakomybė turėtų būti kur kas stipresnė. Ačiū už suteiktą žodį. Kaip pirmininkas kalbėjo, sakė, kad nelengva yra atsisakyti senų įpročių. Ir tikrai nuolat ir nuolat tai pasitvirtina. Europos 2020 strategija yra kaip ir visų kitų iniciatyvų atveju ta situacija panaši yra. Ko gero, turėsime bėdų su rezultatais. Nuolat iškyla ta pati veiksmingumo problema. Sakoma, kad reikalingas yra biudžeto konsolidavimas. Taip, tikrai reikia teisingai identifikuoti tai, tačiau finansų sistema. Dabar kaip tik yra restruktūruojama. Klausimas dabar kyla, iš kur investicijos atplauks. Juk už visą tai mokės ES, tai reiškia, kad mokės piliečiai, viskas juk iš mokesčių. Tačiau apmokė, apmokestinimo lygis ne visur, ne, viso, ne visose valstybėse vienodas ir ne vienodai valstybės narės taipogi mokė į biudžetą. Dabar kalbama apie stabilumą, apie stabilumo paktą, apie skirtumus. Visa tai yra glaudžiai susiję, kai kalbame apie stabilumo mechanizmą, tai mūsų tikslas juk yra mažinti skirtumus Europos Sąjungoje. Mes norime siekti pažangos tuo pat metu socialinėje srityje. Ir čia ne vien tik tai užimtumo kaštų mažinimas turėtų būti aptariamas. Reikėtų pasižiūrėti, koks būtų socialinis pagrindas. Susidaro toks įspūdis, kad Iš esmės tai yra susijęs su netolygių išteklių paskirstimu. Dabar norėčiau apie skaitmeninę visuomenę keletą žodžių, žodžių tarti. Šis klausimas yra svarbus, nes JAV imasi visų iniciatyvų telekomunikacijų srityje. Susidaro įspūdis, kad Europa velkas ryškiai iš paskos. Reikia žengti į priekį Kai kalbama, kai kalbama yra apie plėtrą, tai iš karto kalba pasisuka apie e, Europos rinką. Tačiau ekspertai sako, kad per dešimt metų e, besivystančių šalių suvartojimas padidės bent tris kartus. Europoje taip nutikti ko gero neturėtų. Reikia į tai atsižvelgti. Reikia pagalvoti ir apie Europos vaidmenį pasaulyje. priimant sprendimus yra vėluojama. Norėčiau užgirsti iš jūsų, ką jūs šiais klausimais manote. Ačiū. Ačiū, jūs tikrai aptarėt labai platų spektrą klausimų. Manau, kad kalbant apie finansinio sektoriaus restruktūrizavimą ir fiskalinį konsolidavimą ir iš kur tas kapitalas turėtų ateiti, manau tai, kad finansinis sektorius um, yra restruktūrizuojamas ar turi būti restruktūrizuojamas, dar um, nereiškia, kad jis jau turėtų būti nepajėgus finansuoti ekonomiką. Priešingai, būtent bankai turėtų atsidurti tokioje pozicijoje, kurie galėtų geriau finansuoti realią ekonomiką. Antra dimensija, ką aš paminėjau, tai yra ta būtent e, užkirtimas e, kelio rizikai arba patikimumo būtent tas, tas spraga. Manau, kad būtent reikia spręsti tą e, finansinę problemą. Čia problema yra ne ta, kad trūksta likvidumo. Likvidumas jis yra, pinigai kažkur tai sėdi ten, Tai tik tai čia nėra prieštarų tarp finansinio sektoriaus restruktūrizavimo ir jo sugebėjimo finansuoti realią ekonomiką. Manau, priešingai tai yra pozityvus elementas, kuris būtent leis finansiniam sektoriui būti geresnėje pozicijoje finansuoti ekonomiką. Dabar dėl bendros rinkos, man atrodo, tą irgi reikėtų sėti su išorniais dalykais pasinaudojimą, būtent, manau, įmonės turės galimybę daugiau pasinaudoti bendros rinkos teikiamomis galimybėmis, būtent išeiti į išorę ir turės galimybę geriau pasinaudoti e, bendros rinkos teikiamais pranašumais ir turės galimybę įmonės labiau pažiūrėti į išorę, atsiverti tą išorę turint omenyje būtent Europos gamybą, paslaugas, produkciją, kad at, žinoma, augančios ekonomikos valstybės irgi stiprės, bet Europa jau bendr, prekiauja ne vien tik tai viduje. Tai tas išorės elementas irgi bus labai svarbus. Galbūt iš augančios ekonomikos valstybių daugiau bus atskeliaujama, bet aišku ir. ir ir iš Europos ta priekyba irgi, irgi bus, irgi plėsis. Pavyzdžiui, iš Vokietijos 20 procentų priekybos yra į išorę. Tai tai irgi yra labai svarbus aspektas, kai kalbame apie bendros rinkos stiprėjimą. Ir to nereikia pamiršti. Strategijoje tas išorės elementas turi būti labai svarbus. Dabar dėl informacinių ryšių technologijų. Uh, Taip, to reikia nepamiršti, yra nemažai tų elementų ir ES strategijoje 2020 metams yra netgi visas skyrius būtent informacinėms technologijoms skirtas. Uh, ir tiems susijusiems iššūkiams. Dabar dėl to paskirstimo visų tų poveikio, poveikio platesnio, taip, ką jūs pasakėte, na, taip, atlyginimai turi atitinkamai uh, evoliucionuoti pagal našumo augimą. Aš manau, kad čia yra dar daug erdvės, kur galima būtų padirbėti ir mūsų politikos prioritetuose yra aiškiai pasakyta, kad labiausiai pažeidžiamos grupės turi būti apsaugotos. Tai yra būtent tai, ką jūs pasakėte, tas socialinis minimumas, ta minimali socialinė apsauga, visą tai turi būti garantuota. Dabar dėl divergencijos ar konvergencijos manau, kad ir dabar mes matome tam tikrą divergenciją. Galbūt čia mm, ne visose valstybėse tą stebime, bet yra kai kur tikrai labai spartus šuolis link, link tos konvergencijos ir būtent ten, kur. E, ir yra tikrai atlyginimų augimas labai spartus, ypač ten, kur mes matėme tos būsto burbulus. Aišku, yra daug sunkumų, kuriuos reikia įveikti, bet uh, Mm, tie augimai, aišku, buvo neparemti tvirtų pagrindų, taigi jie nebuvo tvarūs, tai visas aišku, viskas aišku dabar, todėl turi būti gan sudėtingas, bet labai reikalingas divergencijos procesas. Žinoma, vienas valstybės judės greičiau, kitos lėčiau, bet vis tiek turės prisivyti. Be abejo, tie greičiai tai bus skirtingi, normalu po krizės. Pirmininkas labai ačiū. Aš dabar žvalgausi po salę ir nebematau daugiau norinčių pasisakyti. Taigi noriu padėkoti Jums dar kartą už tai, kad uh, mielai atėjote pas mus į posėdį, pristatėte šią informaciją ko, iš komisijos pusės. Ačiū už tai, kad uh, taip nuoširdžiai atsakinėjote į mūsų klausimus.